pacientas yra užsikrėtęs. Tai taip pat rimtas klausimas, kurį būtina kiek įmanoma sparčiau išspręsti. Mes turime saugoti ir visuomenę. Ačiū, ponia klasai. Baigiame balsavimo motyvų paaiškinimus. Noriu padėkoti visiems pasisakiusiems. Ypač tiems, kurie laikėsi jiems skirto laiko limito ir man neteko nieko nutraukti. E, pirmoji tarybos svarstymų patrintos dvi bendros pozicijos. Pasiaiškinome priežastis dėl jų patvirtinimo. Jų pavadinimai bus paskelbti posėdžio protokole ir per tris mėnesius parlamentas gali pateikti savo nuomonę, pradedant nuo šiandien arba griežtai kalbant nuo rydienos antrosios gruodžio. Vakarykščio ir šiandienos posėdžio protokolo, protokolai, posėdžio protokolai bus pateikti tvirtinimui, jeigu nebus prieštaravimo. Aš perduosiu apie patvirtintus dokumentus atitinkamoms institucijos. Plenarinė sesija baigiama.